So, dear colleagues, may I ask you to take seat. I welcome again in this second. Labas rytas. Noriu pasveikinti visus susirinkusius į antrą dieną mūsų parlamentinės savaitės. Noriu pasveikinti visus nacionalinių e, parlamentų, Europos parlamento narius, ekspertus, kurie e, prieėmė mūsų kvietimus. Man atrodo, nebūtina kartoti to, kad mes galvome, jog yra nepaprastai svarbi yra tokia e, tarp parlamentinio bendradarbiavimo proga, nes mes galime išklausyti e, visų indėlio ir galime tikėtis patobulinti tiek mūsų, tiek ir galbūt jūsų parlamentinį darbą. Dabar dėl šio ryto darbo sesijos, kaip jūs žinote, dabar jau kalb... turime kelias teminės sesijas, mes e, turime šią kon vienas sesiją padalyta į dvi dalis. Pirmoji dalis bus dėl Panamos dokumentų, Bahama, Bahamų skandalo ir mm, ką padarė nacionaliniai parlamentai, kaip stebi tolesnė situacija, ko galima pasimokyti, pasimokyti. Ir toliau antra sesija būtų bankinė sąjunga, kapitalo rinkų sąjunga ir bendra finansinių paslaugų rinka. Norėsiu suteikti žodį dalyviams kiek įmanoma didesniam skaičiu, galbūt nebus įmanoma visiems absoliučiai suteikti žodį, bet stengsime, kad kaip galima daugiau kolegų pasisakytų. Uh, prioritetas mm, bus suteiktas kolegoms iš skirtingų valstybių, kad taip galima daugiau nacionalinių parlamentų turėtų galimybę pasisakyti. Kiekvieno parlamento, kiekvienos valstybės parlamento atstovai bus suteiktas pasisakymas dviem minutėm. Uh, 20-25 minučių bus tokia diskusijų sesija, priklausom nuo to, kiek bus pageidavimų pasisakyti. Kaip žinote, salėje yra kortelės, kurios nacionalinius parlamentus kortelės, kuriomis prašote žodžio, e, jas gali užpilti nacionalinių parlamentų atstovai ar europarlamentarai. E, pirma mūsų sesija yra Panamos dokumentai ir Bahamų skandalas. Prašyčiau, jei pageidaujate pasisakyti tą pasisakymo kortelę, užpildyti ir įteikti e, salės tvarkdariams. E, Werner Lange e, yra mūsų specialaus tyrimo pirmininkas, Panamos komitetas, jis būtent užsima skandalais, informacijos nutekėjimais ir būtent šiais klausimais, taigi jam iš karto suteikiu žodį. Labas rytas, ponios ir ponai. Toliau tęsiu vokiškai. Visus nuoširdžiai sveikinu. Šiandien kartu su Ekon komitetu suorganizavome posėdį klausimus, į kuriuos pakvietėme keturius ekspertus. Mark Pitt pirmiausia pristatysiu. Jisai yra Panamos dokumentų tyrimo komiteto e, narys kartu su Štiglitz. Sveikiname kolegą Peterį, Džiaugiamės, kad atvykote ir nusiteikęs esate pakalbėti apie savo sukauptą tyriamąją patirtį. Par, nacionaliniuose parlamentuose vyksta panašus tyrimo komiteto darbai. Ahmed Ahmed Laujuje, Belgijos specialaus tyrimų komiteto ir Kajan Krainer, tai yra Austrijos nacionalinės tarybos atstovas. Taigi mes, manau, iš esmės padiskutuosime šiuo klausimu, pasakysiu, kaip tai darysime. Pirmiausia, parlamentas 2014 metais e, sudarė dvi grupės, TAX 1 ir TAX 2 Pirmiausia, buvo tikimasi ištirti mokesčių vengimo e, praktiką, ypač tarptautiniu mastu, dirbant e, didelėms įmonėms. Pirmiausia, Luksemburgas, Airija ir Niderlandai buvo dėmesio centre, o Panamos dokumentų tyrimo komitetas buvo įsteigtas po to, kai buvo paskelbti Mosak Fonseca dokumentai, 2,8 terabaitai e, buvo šių dokumentų apimtis ir šitas komitetas turėjo išsiaiškinti, ar šitie konkurencijos iškraipimai buvo susiję su netinkamais teisės aktais, bet ar su pinigų plovimu, pajamomis iš narkotikų verslo ir iš mokesčių vengimo. Taigi, mes šiame komitete vadovavomės kiek kitokių požiūrių ir norėčiau pasakyti, kad dirbdami Pirmiausia, kreipiame dėmesį į mokslo sritį, kuriai atstovauja šiandien Markas Pyt ir taip pat stengiamės įsiklausyti į nevyriausybinio organizacijų, tarpininkų, advokatų, bankų įvairių suinteresuotų uh, E, šalių nuomonę ir bandėme išsiaiškinti, kokios buvo sudarytos tarptautiniu mastu galimybė apeiti mokesčių prievolę. Panamos e, dokumentai buvo tiesiog priežastis išsiaiškinti, kad tarptautinės įmonės mm, ieškojo ir rasdavo įvairiausių spragų tarptautinio mastu, kad galėtų nuslėpti nuo mokesčių milijardinės sumas. Ir mūsų uždavinys išsiaiškinti, kodėl ir kaip buvo pažeidžiami visuomenių interesai. 14 metais pradėjome šitą veiklą, šitas komitetas galėjo veikti vienerius metus, dar vieneriems metams galėjo būti pratesti jo įgaliojimai. Pagal Lisabono sutartį 226 straipsnėje nurodyta, kad priešingai negu nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas negali numatyti jokių sankcijų. Taigi, mes galime tik tai kviesti svečius, prašyti išsakyti jų nuomonės, tačiau negalime nieko priversti atvykti, teikti parodymus mūsų komitetui, kadangi valstybės narės ne e, suformulavo papildomų įgaliojimų parlamentui. Baigdę savo darbą mes pateiksime pranešimą, suformuluosime teisėkūros e, rekomendacijas. Kitą savaitę Junktinėje karalystėje, Maltoje ir Luksemburgė vyks dar panašus e, baigiamieji posėdžiai. Mes e, išklausėme daug profesorių, nuomonės ir mes taip pat sukopėme daug patiešiame parlamente. Pirmiausia, mes periname prie penktosios pinigų plovimo direktyvos peržiūros, taip pat mes siūlome e, rekomendacijas valstybėms narėms. Taip pat iš taks vienas, iš taks du komitetų mes siūlome pakeisti uh, tarpusavio užskaitos nuostatas, taip pat pašto dėžučių e, e, bendroves, kurios egzistuoja ir Europoje, siūlome tinkamai reglamentuoti, taip pat siūlome keisti mokesčių sistemos nuostatas, taip pat e, patento dėžučių veiklą kitaip reglamentuoti Airijoje, Amazonėje, Luksemburgė tik tai e, dalis apyvartos, kuri yra e, sudaroma tose valstybėse, yra apmokestinama ir dažniausiai apmokestinimo vengia tarptautinės bendrovės. Taigi apmokestinama tik tai pelno dalis, Pavyzdžiui, Amazonė Luksemburgė e, apmokestina tik tai pusę procento savo apyvartos, Airija panašiai konkurencijos iškraipimai buvo ištirti Apple e, bendrovėje, taip pat Amazonė, taip pat e, mes ištirsime ponę Vestager, kurie atliko šitą tyrimą, nusprendė, kad Apple 13 milijardų eurų turi sumokėti Airijai mokesčių. Amerikos teisės aktuose yra didelė spraga, kuri leidžia pelną, kuris yra gaunamas kitose pasaulio vietose. Pagal Amerikos įstatymus gali būti tas e, pelnas apmokestinamas, jeigu šitie pinigai grįžta į JAV. Taigi e, Apple įvairiuose mokesčių rojuose yra e, sukaupęs e, milijardinės sumas, nors apyvarda, pavyzdžiui, Airijoje e, sukaupiama iš Rusijos, iš visos Europos tiesiog akumuliuojama būtent Airijoje. Taigi taip iškraipama konkurencija tarptautiniu mastu ir todėl labai svarbu pasirašyti tarptautinius susitarimus, bendradarbiauti tarptautiniu mastu, o mes neturime pakankamai įgaliojimų, kadangi mokesčių teisė yra valstybių prerogatyva, o mes manome, kad reikia daryti tarptautinius spaudimą, kad būtų galima užtikrinti kuo daugiau teisybės mokesčių srityje. 2017 metais mes parengsime baigiamąją ataskaitą. Abu bendra panešėjai Jevo Kovat, socialdemokratas, ir Peter Ječek, liberalas iš Danijos. Ir, taip, taip, taip, ir kolega iš Čekijos parengsta baigiamai pranešimą. Dėkoju Jums uždėmesi. Ačiū, pirmininkė Langin. Dabar Pirmasis kalbės profesorius Mark Pitt. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, ačiū už malonų kvietimą, kaip ir vanduo ieško lengviausio pratekėjimo taško, taip ir pinigai taip pat keliauja ten, kur yra lengviausia jiems praslysti, kur mažiausia taisyklių yra ir reguliavimo. Su Panama mes jau žinome, Mm, koks buvo scenarius, kuomet e, buvo mm, teisininkai e, suorganizavo lėšų e, neaišku tokį nukeliavimą, sukurdami netikras kompanijas ir sugebėjo su išvengti užsienio valstybių, e, teisės saugos ir, ir kitų institucijų dėmesio. Aš tikrai puikiai žinau, apie ką eina kalba, aš esu iš Šveicarijos. Mes žinome ir Karibų salų situaciją, Monako, Lichtensteiną ir kitas, Delavaro ar Nevados valstijų situaciją. Ir e, e, jeigu pažiūrėtumėm į tuos dokumentus, kaip pirmininkas ir sakė, iš tikrųjų ten yra visko ir mokesčių sukčiavimas ir įmonės pasinaudojančios offshore'inėmis registracijomis, kad būtų galima perkelti lėšas ir išvengti apmokestinimo, bet taip pat ir ministrė ar pareigūnai, slepiantis lėšas, ne, ne, nu, iš tikrųjų gaunantis daugiau pajamų nei teisėtai galėtų uždirbti. Toliau organizuotas nusikalstamumas, pinigų plovimas, netgi um, vaikų prostitucijos tinklą ir taip toliau. Obermeier, paskaitykite, pavyzdžiui, mano patirtis e, rodo, kad tikrai mm, aš dirbau finansinės e, darbo grupės pinigų plovimo srityje, gal 25 metus dirbau ir kišninkavimo tyrimų darbo grupėje, žiūrėjau. Ir kaip jungtinių tautų maisto programa veikia, aš prisižiūrėjau visko, tūkstančius atvejų tokių mačiau. Uh, Pirmininkas prieš minutę sakė, kad eina kalba ne vien tik tai apie Panamą. Taip, Panama yra tik tai vienas iš atsitiktinių pavyzdžių, bet taip pat tai eina kalba ir apie Panamą. Ir trumpai apie Panamą pasakysiu, ką aš m, mm, esu susidūrę su ta valstybė kažkiek. Panama labai stengiasi dabar, na, bent jau kalba teisingai, bet atvirai sakant, praeitą savaitę. M, mm, Mosak Fonseca tyrimas turėjo laikinai būti sustabdytas aukš, Panamos aukščiausio teismo nurodymu. Ir e, toliau kita žinia praeitą savaitę mus pasiekė, kad Panamos valdžia nenori e, dar kartą peržiūrėti mm, įsakymą užsakymų Odebrecht Brazilijos kompanijai statybos, nors ir jie sumi, pripažino, kad 59 milijonus sumokėjo sprendimų prieimėjams už sutartis, kurių vertė yra 7 milijardai dolerių. Uh, Tačiau tyrimo jokio nėra. Taigi dabar jau jūs galite nuspręsti, ar, ar, ar reikia svarstyti, ar ši valstybė tikrai elgesi rimtai. Dabar imantis paties klausimas esmės, tai tikrai yra pasaulinė problema, mes visi prie to esame prisilietę. Mm, aišku, ar tai nuo mūsų prasideda tokios problemos, ar tai, na, sakykime, e, teisininkai kažkiek prisėda prie to. Aš manau, kad jeigu norime kažką iš esmės pakeisti, mes turime būti labai drąsus. Iš tikrųjų, mes jau žengėme gerų kelių ir um, jūs nekartą girdėjote apie mm, tikrųjų naudos gavėjų identifikavimą. Ta tema mm, čia ir buvo um, visų pirma finansinių institucijų iškelta, tai tikrai labai aktuali mokesčių pusėje. Uh, Mm, iš mokesčių pusės, jeigu norite, kad būtų automatinis keitimasis ir informacija, tai visų pirma reikia išteiškinti, kieno tai yra sąskaita realiai, bet to tai yra labai svarbu ir teisės saugai, ir mm, reguliavimo tarnyboms. Ko aš čia pasigendu dabartinėje situacijoje, tai yra mm, rimtas požiūris į gyveninimą e, teisės sauginė tą pusė iš teisės aktų leidėjų. Mano valstybėje, Šveicarijoje, pavyzdžiui, klasik Klasikinis e, variantas yra toks. Teisininkai, ypač Ženevoje, perka e, statybų darbus iš Mossack Fonseca e, padalinio dukterinės įmonės Ženevoje, bet aišku, eina kalba ne vien tik tai apie, mokė, apie teisininkus, bet ir apie finansinius tarpininkus, mokesčių patarėjus ir įvairias kitokias panašias profesijas, kurios ne visuomet yra tas klasikinis teisininko darbas, bet uh, Mm, jie kažką veikia sekt, finansinėme sektoriuje ir finansų operatoriams tam tikrus duomenis e, organizuoja. Turime ketvirtą, penktą direktyvą dėl pinigų plovimo, bet kur vyksta tas lūžis, kuomet teisininkas tampa finansų srities e, subjektų operatoriumi? čia turime kelti klausimą, tai ką tada daryti? Aš siūlyčiau visų pirma labai atidžiai panalizuoti, kam suteikėte tam pranašumą, tai yra profesinės tas privilegijas. Mano manimų Fonseca ir visi teisininkai, kurie dirba su jais, pirkdami jų paslaugas e, finans visų konstrukto, finansų visos sistemos srityje, tai neturi turėti tos privilegijos būti tikrais teisininkais, būti traktuojami. Jeigu dabar panalizuotumėm ataskaitas, kurias parengė Odžiaus Stiglitz, ataskaita yra už salės durų, galite ją pasimti, jeigu pageidaujate. Eina kalba čia apie šešėlinę ekonomiką. Mes čia žengėme dar vieną žingsnį į priekį, toliau nei vien klasikinėse knygose yra sakoma. Mes norėtumėm, kad globaliai būtų prasmingi įmonių registrai. Prasmingi, mano manimu, reikštų, kad turime realius žmonės surašytus įmonių registruose, o ne uh, um, sakykime, koks ten sodininkas ar valytojas iš Mosak Fonseka, kuris, na, yra tik statytinis direktorius, o ne tikras direktorius, kad realiai būtų surašyti tie žmonės, kurie yra tikrai naudos gavėjai tos įmonės, kurie yra tikri vadovai. Aišku, čia kyla ir tam tikrų uh, techninių klausimų. Aš sutinku, taip. Turėtumėm tuomet detaliai viską analizuoti, bet esu tikras, kad toks reguliavimas yra įmanomas. Tuomet galėtume atsakyti gerai, bet gal tuomet mm, bus taip, kad um, sąrašuose bus tik tai tie statytiniai, Bet realiai, jeigu turite tokį registrą, kuris prieinamas plačiai visuomeniai, žiniasklaidai e, ir taip toliau, žmonės galėtų patikrinti realiai, kas ten tame sąraše ir tikrai būtų baisi gėda, jeigu tame sąraše būtų e, įvardytas vadovų žmogus, kuris nesugeba nei rašyti, nei skaityti ar, ar panašiai. Tai čia, manom, būtų antras toks pasiūlymas jum, antras žingsnis toks visai paprastas pasiūlymas, aišku, gan sudėtinga jį galbūt įgyveninti, toks iššūkis tai būtų, bet iš mano pusės pasiūlymas būtų bent jau šiame etape tai būtų ypatingai svarbu, kad jūs apibrieštumėt uh, kokia yra ta linija, kurios jau nebegali peržvelgti dėl viso offshore, visos offshore'nės veiklos. Nesvarbu, ką populistai už, iš užjūrio, už, už, už vandenino bando prastumti, jūs turėtumėt laikytis tam tikrų rėmų. Ačiū ponui Pitui už įdomią įžangą. Išgirdome e, porą įdomių pasiūlymų, e, tikrai verta juos pasigilinti. E, esu tikras, kad dirbdami testinį teisėkuros darbą bandysime užtikrinti ten tai, kas yra ypač svarbu toliau kalbės ponas Etgrot ir jis yra Niderlandų parlamento komiteto atsakingo už tyrimą mokestinių struktūrų pirmininkas. Ačiū. Pirmininkė, kolegos, Niderlandų parlamento vardu ir parlamento mokesčių struktūrų tyrimo komiteto vardu norėčiau dėkuoti kolegai Makmerkės e, iš socialistų frakcijos iškvietimą dalyvauti, sakykime, Panamos dokumentai iš tiesų pateikė naujų išvalgų, iš tiesų nustebino tuo, e, kaip plačiai paplitusi mokesčių vengimo e, problema Niderlandų parlamente Buvo kalbėta apie tai, kad reikėtų e, pasiaiškinti labiau dėl mokesnių struktūrų ir praeitą gegužę e, Niderlandų parlamento finansų komitetas sukūrė darbo grupę ir tikslas buvo e, surinkti daugiau žinių apie mokesnės struktūras ir vėliau spręsti dėl to, kaip būtų galima pasinuoti kitais tyrimo instrumentais. Praeitą rugsėjo kalbėjome su, su dviem darbščius eks, ekspertais, patarėjais mokesčių srityje ir taip pat su Niderlandų mokesčių inspekcijos pareigūnais. Tuo tarpu Niderlandų parlamentas patvirtino naują tyrimo instrumentą, vadinamąjį mini tyrimo instrumentą. Ir iš tiesų, norint panaudoti šitą priemonę, nereikia didelio pasirengimo tyrimams atlikti. Iš esmės, tas naujas instrumentas reiškia, kad iškviesti asmenys privalo atvykti ir gali būti paklausti, davė priesaiką. Ir panašiai kaip kad vyksta kongreso tyrimai JAV praeitą spalį, buvo patvirtintas e, daugumo balsų e, parlamente, pasiūlymas steigti komitetą, kuris e, tirtų mokesčių struktūras ir komitetas nagrinės privačių fondų klausimas ir nagrinės taip, kaip Niderlandai prisideda prie vadinamųjų pašto dėžučių įmonių veiklos. Ir iš tiesų komitetas gilinsis į tai, kaip veikia mokesčių dary, kaip veikia mokesčių struktūros, kaip praktiškai tokios mokesčių vengimo sistemos sukurti. Kaip žinote, Niderlandas yra e, vienas iš pagrindinių tarptautinių finansų srautų centrų. Iš tiesų didžiuliai srautai lėšų keliauja per vedinamasias pašto dėžučio įmonės, kai labai dažnai Niderlanduose nevykdoma jokia veikla. Ir e, iš esmės e, tai gali būti visiškai teisėta. Tačiau Klausimas toks, ar tokia veikla yra pageidautina ekonominė socialinių požiūrių, ar tai moraliai priimtina. Ir apklau, apklausdami e, atstovus iš e, mokesčių e, fondų. Iš tiesų, komitetas ir tiki įsigilinti tai ir tikimės, kad po visuotinių rinkimų Niderlanduose komitetas uh, paskelb savo darbo rezultatus, kad tas tyrimas e, bus viešas. Ir tikimės, kad mokesinių struktūrų klausimas bus iš esmės sprendžiamas per ateinančius metus. EBPO ir ES institucijos jau e, dabar pasiekė daug pažango šioje srityje, e, tačiau aišku, tai ta atsakomybė tenka mums visiems, taip pat ir nacionaliniam parlamentam, skaitant ir Niderlandų parlamentą. Dėkui. Ačiū. Toliau Ahmed Ahmed Lauei, Belgijos specialiojo komiteto atsakingo už Panamos dokumentus pirmininkas. Ačiū pirmininkė visų pirma, dėkuoju už kvietimą, tikrai džiugu dalyvauti jūsų darbe. Aišku, žinote, aš priminsiu, kad Belgijoje buvo sudaryta specialioji komisija dėl Panamos dokumentų ir bendrai dėl um, mokestinių rojų ir išorinių struktūrų panaudojimo um, Belgijos parlamente e, buvo sudaryta tokia komisija, nes kiekvieną kartą, kai tik tai būdavo kažkoks tai uh, mokesčių sukčiavimo tarptautinis atvejis, ar tai Swisslyg, ar LuxLygs, ar Panamos dokumento, ar kažkoks tai kitoks atvejis, labai dažnai atsitikdavo taip, kad didelis skaičius asmenų, tiek fizinių, tiek juridinių, buvo būtent e, su buveinė Belgijoje. Um, Ir e, tai nėra tikroji tyrimo komisija įgaliojimai yra kiek siauresni. Iš esmės greta specialiosios, dirba specialiosios komisijos, kuri padeda e, teisingumo sistemai ir tai yra įgaliojimai kiek siauresni. 700 pavardžių buvo iš, įvardyta, 239 bylos yra pradėtos, greta yra tyrimai ir dėl kitų mokestinių rojų, greta to vyksta ir bylų nagrinėjimas būtent dėl mokesčių sukčiavimo ir dėl ekonominių finansinių, ekonominių finansinių pažeidimų. Yra policijos tyrimas, prokuratūros tyrimas ir atitinkamai yra visos reguliavimo tarnybos, reguliuojančios tarpininkų veiklą, yra tie keturi didieji bankai, yra visi profesionalai tos ryties, kurie dirba, aišku, yra ir teismų sistema, kuri dirba to klausimo. Tai, manau, jau yra ir, ir pas jūs aptarta, jūs jūsų parla Europos parlamento darbe, Kas dabar tokio būtų specifinio, e, reikia paminėti, aišku, koordinavimą tarp skirtingų valstybės struktūrų, kurios užsijima mokesčių e, sukčiavimu, tai būtų ir teismai, ir policija, kovos su pinigų, kovos su pinigų plovimo tarnybos ir taip toliau. Labai didžiuliai yra informacijos rautai, jie juda tarp atitinkamų tarnybų, kurios užsima tais klausimais, bet aišku, dar reikia daug daugiau koordinavimą. Tai tą akcentuočiau. Antras dalykas, ką reikia nuolat kartoti, mes dar neturime vieningo europinių lygmenių patvirtinto mokestinių rojų sąrašo. Netgi ir Belgijoje kiekviena tarnyba iš esmės turi kiek kitokį sąrašą, bet mes tikrai labai prašome, kad būtų sudarytas europinis mokestinių rojų sąrašas ir tai tikrai leistų daug geriau kovoti su tokiu reiškiniu, kuris daro didžiulę žalos. E, Europos komisijos narys Pierre Moskovičiai e, kalbėjo apie tai, kad būtina e, daugiau dirbti šioje srityje ir mes taip pat suprantame, kad nacionaliniai bankai, reguliavimo tarnybos irgi yra labai svarbus elementai kovojant su pinigų plovimu, su, su, su, su mokesniu sukčiavimu ir būtina stiprinti nacionalinio banko vaidmenį tikrai. Man atrodo, tai yra jau toks susifo, bes, besiformuojantis konsensusas. Reikia ir Europinės agentūros kovai su um, mokesčių sukčiavimu, su mokesniais rojais, nes iš tikrųjų tie reiškiniai nepripažįsta valstybių sienų ir nacionalinės kovos modelis tikrai nieko neduos. Reikia reikia apjungti pastangas, reikia tarptautiniu mastu kovoti su tuo. Na ir pabaigai aš noriu pasakyti, kad būtina stiprinti um, visą teisinę bazę, kuri leistų bausti um, tarpininkus, pavyzdžiui, e, ar tai bankus, ar tai um, advokatų kabinetus, ar tai e, panašias tarnybas, tarp, kurie tarpininkauja, kurie padeda slėpti mokesčius ir sukčiauti mokesčius rytyje. Ačiū. Ačiū. Kajan Kreiner, Austrijos nacionalinės tarybos finansinių tyrimų komiteto narys. Ačiū kolegos. Austrijoje yra vienas bankas, kuris buvo minimas Panamos dokumentuose. Tai yra mažas regioninis bankas, kurį valdo Austrijos maža provincija, provincija netoli Šveicarijos ir Lichtensteino. Ir žinoma, šitas bankas turi verslo ryšių su Lichtensteinu, su fondais ir patikos fondais šioje šalyje. Regiono komitete buvo įkurta atskira komisija, kuri parengs ataskaitą artimiausiamis dienomis, netgi šią savaitę. Ir šioje ataskaitoje bus konstatuojama, kad banko uh, E, valdyba atsistatydino, kad yra keičiamas verslo modelis, kad nebebus verslo e, ryšių su mokesčių rojais ir taip pat su bendrovėmis, kurios dirba offshore'inėse jurisdikcijose. Tai yra tokie, tokios ateities perspektyvos šiam bankui. Aš e, kaip nacionalinio parlamento atstovas, manau, kad reikia dirbti trimis kryptimis. Pirmiausia, reikia užtikrinti didelį skaidrumą, atsakant į tokius klausimus, kaip bendrovių e, registravimas, taip pat ir fondų registravimas ir savininkų pavardžių nurodymas Taip pat reikėtų įkurti įmonių registrą, kažką panašaus kaip Vokietijoje, į kurį įtraukiami yra ir fondai, ir patikos fondai. Kalbant apie skaidrumą, e, ko gero reikėtų pasakyti aiškiai, kad e, pašto dėžučių reikėtų atsisakyti, kadangi jų veikla yra neskaidri kitas e, veiklos e, e, žingsnis tai būtų bendradarbiavimas, keičiantis informaciją apie bendrovės, apie mokesčių sistemas. Iš tikrųjų reikėtų veikti taip, kaip siūlo parlamentas, tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti, kaip reikėtų apsaugoti ne tik žurnalistus, bet ir informatorius kadangi mes užtikriname žodžio laisvę, mes turime ir aptikrin, apsaugoti ir tuos, kurie teikia informaciją. Žinoma, yra dalykų susiję su, su verslo paslaptimi, tačiau verslo paslaptis nereiškia, kad turime taikstytis su mokesčių vengimu arba pinigų plovimu. Jeigu kas nors iš įmonės informaciją uh, paviešina, tai valstybės ir vyriausybės turi apginti šitos žmonės. Ir ketvirtasis veiklos, ketvirtoji veiklos kryptis tai yra ypač tarptautinių bendrovių apmokestinimas, o tai reiškia, kad reikėtų teikti informaciją pagal jų veiklą atskirose valstybėse, kita vertus reikėtų stengtis harmonizuoti mokesčių sistemas, kadangi bendrovės dirba tarptautiniu mastu ir todėl reikalinga ir tarptautinio apmokestinimo e, sistema, taigi reikalingas minimasis, minimalus apmokestinimas ir numatant, žinoma, mokesčių, tai vadinamus koridorius. Um, Pagal CCTP ir e, STTP reikėtų sukurti mokesčių sistemas. Ir žinoma, e, jeigu e, įmonė dirba tik toje vienoje valstybėje, jinai turėtų būti apmokestinama joje. Ir nacionaliniu lygmeniu yra ir tokių labai e, turtingų verslininkų žmonių, kurie tiesiog pasitelkdami uh, į pagalbą mokesčių konsultantus, nemoka mokesčių arba e, sumoka jų mažai. Tai lėšos yra dažnai yra valdomos per privačius fondus, kurie nusistato savo patiems veiklos taisyklės ir e, neleidžia tam tikrų mm, sumų neapmokestinti. Ir galiausiai mes turime pripažinti, kad e, dalis, e, kurie sutinka su mūsų tais trimis veiklos aspektais, jie galėtų nebūti mūsų dėmesio centre, tačiau o kiti turi būti tiesiog priversti mokėti mokesčius ir e, tiesiog apmokestina, man turėtų būti kai tik verslas išeina už vienos valstybės ribų ir tas apmokestinimas turėtų būti apie 35 procentų nuo apyvartos, kad būtų išvengiama pinigų plovimo. Manyčiau, kad galima veikti mano minėtomis trimis kryptimis ir jeigu tu atitinki tuos reikalavimus, tai tuomet tu moki e, mokesčius pagal tą atitinkamą zoną, jeigu už juos išeini, tada jau tu mokės, mokėtos valstybės mokesčius. Yes, thank you very much. Uh, Dabar Bernardas perimis pirmininkavimą. Dabar galime pasikeisti nuomonėmis su keturiais pranešėjais Mark Pitt, Josef Št Tyglitz pateikė, atliko tyrimą apie šešėlinę ekonomiką ir pristatė išvadas, kurios yra labai įdomios. Kol kas e, žodžio paprašė 13 e, kolegų. Mes e, manėme, kad suteiksime pirmiausia žodį trims nacionalinių parlamentų atstovams, po to vienam uh, vienam e, europarlamentarui. Dabar kol kas prašo žodžio šeši nacionalinių parlamento atstovai ir aštuoni Europos parlamento atstovai. Norėčiau, kad jūs iš karto suformuluotumėte savo klausimą ir kalbėtumėte nedaugiau, nelgiau kaip dvi minutės. Pradėsime nuo kolegos iš Maltos parlamento, Jason Atsopadį. Thank you very much. Ačiū. Maltos pirmininkavimas labai e, svarbus momentas, e, kurio didžiuojamės Maltoje ir iš tiesų e, Malta yra pasirengusi gilintis į, į tai, kas užtraukė tokią nešlavę ir labai gaila, kad Panamos dokumentų skandalas iš tiesų meta šešėlį mūsų pirmininkavimui kad mes vienintelė valstybė, kurios ministrai tarsi yra įsivėlę sukurtos finansinės uh, E, struktūros e, ir tirti e, tam pareikalavo, to tyrimas pareikalavo daugiau, daugiau išteklių iš tiesų ir tai. Visiems yra akivaizdu, kas motivavo mūsų ministro sprendimą vengti ES teisės aktų ir kurti savo veiklą vadinamame offshore. E. Ir e, negana e, e, to, Malta dabar paskyrė šitą ministrą atstovauti Maltai energetikos ministrų taryboje, tai iš tiesų yra antausės ir Mal Maltoje vyko diskusijos parlamente ir buvo ginama tai, ką neįmanoma apginti. Vyriausybė atsisakė pradėti parlamente tyrimą, apskritai jokio tyrimo atsisakė, nenori vykdyti ir neaišku, kodėl mūsų finansų ministras nedalyvavo pernai diskusijose dėl pinigų plovimo. Iš tiesų mes e, tęsime darbą ir. Uh, E, reikalausime, kad e, šitas ministras e, bendradarbiautų atliekant tyrimą. Visgi administracija atsisako imtis veiksmų ir iš tiesų galima pasimokyti tik vienos pamokos, kad korupcija ir pinigų plovimas nėra tai, ką spręs Maltos dabartinė vyriausybė. Tiesą sakant, netgi atvirkščiai vyriausybė prie to prisideda ir leidžia tam klestėti.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 Antrė iš Prancūzijos senato nacionalinės asamblėjas. Taigi, prašau žodis jums. Labas rytas, sveikinu visus, tikrai džiaugiuosi šią galimybę dalyvauti šio ryto diskusijos. E, kova su o, mokesčių slėpimu, o, e, mokesčių sukčiavimu jau daug laiko, jau keli metai yra diskusijų mūsų finansų komitete e, Prancūzijos senate klausimas. 2016 e, gegužės pradėjome e, klausimus dėl vieno iš Prancūzijos stambiųjų bankų susijusių su tais skandalais, su, taip pat su finansų kontrolės tarnybomis. Ir dabar turime naujas valstybinės priemonės nuo 2009 metų patvirtintas, kurios leidžia geriau kovoti su tokiais reiškiniais. Tikrai matome, aiškiai, kad valstybė gali pasirašyti ir ir aukščiausio EBPO standarto finansinės sutartis, bet vis tiek dar gali būti tos ryties problemų. Ir Panamos dokumentai, ką mums parodė, kad tikrai e, mokesčių e, regul... E, srities E, reguliarizavimo klausimais SDF gali daug ką padaryti ir daugiau kaip 47 milijonai mokesčių mokėtojų situacija buvo išanalizuota. Mes ir 6,3 milijardų buvo išieškota. Uh, Um, dabar kol kas dar nėra tarp reguliavimo institucijų susitarimo dėl to, dėl kokios informacijos galim, kokią informaciją galima keistis, kas gali būti daroma Europos lygmenių. Taigi reikėtų išsiaiškinti Europinių lygmenių, ką Europos um, įvairių valstybių reguliavimo tarnybos galėtų daryti tarpusavyje, koks turėtų būti bendradarbiavimas, kad būtų geriau kovojama su mokesčių slėpimu, mokestiniais rojais, ką sakė ir komisaras Moskovičiai. Um, Europos parlamento Panamos dokumentų tyrimo komitetas akcentavo skaidrumo klausimą ir mūsų senato svetainė yra paskelbta visa informacija. Mm, reikia tikrai didelio budrumo iš parlamentų pusės e, šioje srityje ir Prancūzijos senatas 2011 metais nesuklydo ir atmetė um, Prancūzijos ir Panamos susitarimą. Taigi, manau, tai buvo geras žingsnis. Ačiū už Jūsų dėmesį. Vielen Dank, Frau. Ačiū, poniai Andrei. Joachim Pos kalbės iš Vokietijos Bundestago. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, Europa yra ta pagrindinė vieta, kurioje kovojant su mokesčių vengimu tiesiog šaudome tuščiais šoviniais. Theresa May ar Dyson Blut, jos, Josef Maska, vadinasi socialdemokratu, jie tiesiog stengiasi apginti mokesčių slėpėjus ir nemokančius mokesčių. Ir tos valstybės, kurios buvo minėtas, Beneliuksas, Maltas, Kipras. Jos tiesiog nejuda iš vietos, kadangi populistai Europoje gina šitas valstybės ir mes nepajudame iš vietos. Iš tikrųjų, reikėtų imtis asmenės atsakomybės. To nedaro ir kai kurie mano partijos nariai. Aš pritariu kad nėra kokiu noro teisėtų nacionalinių priežasčių, kodėl turėtų toliau veikti pašto dėžučių bendrovės. Taigi mes turime daryti viską, kad jas uždraustume. Ir trečia, be kita ko, ne tik Malta, bet ir Luksemburgas, Niderlandai. Be kita ko ir ES e, bendrijų valstybės steigėjos silpina ES ir atskirų jų narių e, situaciją. Ir kol mes nepasistumėsime, spręsdami šiuos klausimus, nieko nepasieksime, kadangi kova su mokesčių vengimu, mokesčių slėpimu ir pinigų plovimu niekada nepasiteisins arba nepavyks, jeigu mes nesivadovausime mūsų mokesčių mokėtojų interesais. Čia juk mes kalbame apie milijardinės e, sumas, kurios yra nuslepiamas. Ačiū kolegai POS. Deleguotas teisės aktas, kurį pasiūlė komisija, mes Strasbūrė praėjusią e, plenarnę sesiją didžiąją balsų daugumą atmetėme. Dėl to juodojo sąrašo mes dirbame ir toliau panašiau, panašiai kaip jūs minėjote. Peter Simon dabar kalbės, tai yra Europos parlamento narys iš Vokietijos. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pratesti kolegos pos mintį, pos iš Bundestago. Europoje susidurėme ne tik tai su problema, kad tame e, e, mokesčiai, bet mes susidarėme ir su Bahamos ministru, kuris teigia, kad jūs europiečiai patys nesugebate, kad pinigams paliekant jūsų šalis, nesugebate jų apmokestinti. Ir jisai teisus. O mūsų problema yra ta, kad dauguma iš mūsų ir netgi esančių salėje galvoja apie mokesčių schemas, pagal kurias būtų galima tiesiog e, nukneukti mokesčius iš kitų valstybių. Jūs kalbėjote apie situaciją Maltoje. Iš tikrųjų, Europa subirės, jeigu mes nesugebėsime veikti iš vien ir visą tai nieko neturi bendro su mokesčių E, bendradarbiavimu. Tiesiog, kai yra surenkamos pajamos ir kai siekiama, kad kiti kitose valstybėse gautų pelną už jas, tai mes nieko nepasieksime. Taigi mes turime daryti spaudimą valstybėms narėms, turime e, konstruktyviau bendradarbiauti šiame parlamente ir kita vertus automatinė informacijos mainai mokesčių sistemoje turėtų vykti įtraukiant Europos komisiją. Komisija yra sutarčių sergėtoje. Ji turi gauti informaciją, kad galėtų ryštingai veikti E, kovoje su mokesčių vengimu. Taigi Europos komisija turėtų būti įtraukta į informacinių mainų sistemą. Tik tuo met galėsime ką nors pasiekti ir padėti tiems, kurie mus kritikuoja. Dėkuoju už tą liepsningą pasisakymą. Mes žinome jūs iš Panamos tyrimų komiteto. Norėčiau pranešėjų paklausti, Ar jūs norėtumėte, ką nors pasakyti iš kart po tų turių pasisakymų iš salimo? Kolega Pyt. Trumpai, na iš tiesų man daro didžiulį įspūdį, kad čia ne tik tai vadoma pirštais į kitus, iš tiesų šitas klausimas aktualus visam pasauliui, iš tiesų pradėjome pradedam darbą, darbą čia. Čia iš tikrųjų bendras vardiklis yra tai, kad leidžiam, kad tokios vietos egzistuotų. Dėl to sutariam. Iš tiesų, ES yra ir skirtumų. Bet kita vertus yra ir kai kurių bendrų taškų. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtumėm apie tai, kaip e, nustatomi e, savininkai e, ir finansinių institucijų identifikavimo prasme, ir įmonių registrų prasme, jūs esate pasistumėję priekį. Aš nesiūlyčiau uždrausti tokių struktūrų, nes pirmiausia, pagidautinio skaitrumas, galima kalbėti, aišku, apie tai. Tačiau, aišku, jeigu bus užtikrintas skaidrumas, tos struktūros ne, nebebus tokios patrauklios ir tai iš esmės jas gali panaikinti. Yeah. Grot. Aš, aš manau, kad Niderlandai iš tikrųjų yra šitos sudėtingos problemos, sudėtingos problemos sudėtinė dalis. Ir mes esame problemos dalis, o ateityje turėtume tapti ir šitos problemos sprendimo aktyvus dalyviai. Ir dabar situacija Niderlanduose pakito, lyginant su situacija prieš dviejus metus. Mes ėmėmės priemonių, e, siekdami suvaržyti mokesčių slėpimo pastangas ir mes apsunkiname situaciją toms mokesčių slėpti linkančioms valstybėms, numatėme atitinkamus e, įsipareigojimus pagal teisės aktus ir mes siekiame kovoti su agresyviai veikiančiamis mokesinėmis schemomis, siekiame suvaržyti jų veiklą ir siekiame padidinti mokesčius. En, en veel, uh, zijn nog, er is nog een lange weg te gaan. Taigi daug nuveikėme, bet dar daug ką reikės nuveikti. Ačiū. Jūs prašau. Ačiū pirmininkė. Noriu tik tai pasakyti, kad visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta dėl to, kad reikėtų ES pirmą susitvarkyti O tik tada jau, jau galvoti, tvarkyti kažką kažkur kitur. Iš tiesų, kalbame apie išorinę grėsmę, apie E, tą vadinamąją juodąją finansų, tarptautinių finansų skylę. E, LuxLeaks, kai kas sako, kad tai nėra mokesčių vengimas, apsivavimas, na tai ne, nėra teisina, bet e, iš tiesų tai yra mechanizmai, kurie skirti yra tarsi, tarsi ištuštinti ištakyminimus, agresyvus mokesčių planavimas, nacionalinės taisyklės. Uh, kurios yra tarsi tokios išimtinės palyginti su kitom šalim egzistuoja, tai um, uh, turime toliau dirbti ir galvoti apie tai, kaip būtų galima apmokestinti uh, tarptautinės įmonės, nes kitaip tas konkuravimas mokesčius srityje sužlugdys mūsų viešosios finansus mokesčių. Nevengimas, agresyvus mokesčių planavimas toliau vyksta, nes iš tiesų, jeigu uh, kiekviena valstybė, kuria bus suvereni mokesčių srityje, bus suvereni viešųjų finansų srityje. Ačiū. Ar juodieji ar pilkėjai sąrašai geras dalykas? Pavyzdžiui, mes buvom, mums buvo pagrasinta, kad mes būsime įtraukti į pilką e, sąrašą dėl mūsų bankų slaptumo principo ir dabar turime automatinius informacijos mainus. Tai, tai gerai. Na, da, iš, Šiaip ne visuomet sutinku, bet šį kartą sutikčiau šimtų procentų su jumis. E, toliau Miguel Tiago iš Portugalijos nacionalinės asamblėjos. Ačiū, pirmininkė. Manuel Tiago iš Portugalijos komunistų partijos ir e, dirbau Portugalijoje trijose tyrimo komitetuose. Koksgi čia būtų bendras vardiklis? Mokestiniai rojai tai yra valstybės, kurių mokesčių sistema yra akivaizdžiai kur kas švelnesnė ir įmonės yra linkusios naudotis e, tuo ir e, siekia tokiu būdu išplauti pinigus. Ir žinoma, kas e, dėl to nukenčia, tai mūsų šalis. Yra sakančių, kad mokestiniai e, rojai tarsi yra užsienės, e, tai nėra prastinio kapitalizmo dalis, bet visgi e, tai yra neatsiejama šitos sistemos veikimo dalis. Na, nenoriu moralizuoti, bet visgi tos vadinamosios offshore'inės sistemos yra kapitalizmo dalis, pervedimai į mokestinius uh, rojus. Uh, ir savininkų nustatymas. Na, tai, Iš tiesų, čia tarsi prašome, kad patys e, vagys e, pradėtų dirbti kaip policininkai. Tiesų, e, ir, ir bankai prie to prisideda, tai esminė pro problema yra siūlyta įvairių sprendimų jie nėra kažkokie labai sudėtingi gyvendinti, bet atrodo tiesiog trūksta politinės valios joms įgyvendinti. Tai jau sakėme. Iš tiesų, įmonės reikia apmokyti ten, kur turtas sukūriamas yra, o ne, ne ten, kur jos yra įsteigusios savo buveinę. Nes e, iš tiesų e, turi būti draudžiama e, vykdyti finansinius sandorius su. Uh, mokestiniais e, rojais. Ir iš tiesų finansinių sistemų ne, audito negalima leisti vykdyti privačioms e, įmonėms, e, nes e, iš kur pajamas gauna tokie auditoriai būtent už tai. Ačiū. Toliau. Graikijos atstovas Atanasijus. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ačiū pirmininkė. Aš e, buvau pasirengęs išsakyti porą dalykų dėl Panamos dokumentų, bet iš tiesų nėra ką pridurti prie to, ką pasakė panas Fasas iš Bundestago. E, profesorius Pitas e, pasakė kai ką, kas įtikino mane, kad darome klaidą, kurios nenorime daryti iš tiesų viena tiesa, netiesa dangstame kitą. E, pavartosiu tokius žodžius - pilni pinigai. E, jeigu mūsų tikslas šiandien kalbėti ne apie Panamos dokumentus, apie purvinus pinigus, tai kasgi galėtų tikti. Iki šiol minime Apple ir Amazon, amerikietiškas bendrovės. Na, e, taip, bet kažką, kažkaip reikia spręsti klausimus Panamos dokumentai. Aš pabandžiau tai pasigilinti, esu kelius metus e, dirbęs žurnalistu, nes iš tiesų e, šios dienos diskusijos pavadintos diskusijom apie e, pavinus pinigus. Galima kalbėti ir apie Deutsche Bank. Pavyzdžiui, Milane vyksta tyrimas ir manau, kad turbūt kolegos iš Italijos čia turėtų ką pasakyti. Praeitą savaitę Bloomberg buvo paskelbta informacijos ir ne, negalime e, kalbėti vien tik tai apie Panamos dokumentus, turime kalbėti apie tai, kas e, e, vyksta Milane, Business Bloomberg apie tai pranešė 10 milijardų dolerių nebuvo apskaityti Deutsche Bank balansą, kai stambiausias Europos bankas pamiršta įtraukti į savo balansą 10 milijardų dolerių, aš negaliu tylėti. Uh, Profesorio Pitai, jeigu šiandien mūsų tikslas kalbėti apie purvinus pinigus, tai turbūt galėtumėm kalbėti ir apie Volkswageną. Žinome, kad šios bendrovės atstovas buvo suimtas JAV. Tai ar mes atsiliekame nuo JAV, kai kalbame apie taršą, pavyzdžiui, ar už tai baudžiama tik tai JAV, o ne, Europos Sąjungoje nebaudžiama? Na, e, suprantu, kad e, galiu šiek tiek erzinti, bet dar porą sekundžių paprašysiu. Graikijos parlamente e, esu komiteto pirmininkas, kuris kaip tik tai nagrinėja šitą Vokietijos Italijos klausimą. Ne, ne, nenoriu būti įžulus, bet kalbėjote apie Josefą Štiklis, apie jo knygą Šešėlinė ekonomika. Uh, Ir tikiuosi, kad jūs taip pat e, kalbate apie ES valstybių įsiskolinimą. Vakar minėjau Josefą Stiglitą ir Paulą Krugmaną. Ir e, ponas Dombrovskis visiškai atmetė tai, ką aš e, sakiau. Ačiū. Svaiminu. Ačiū, buvome susitarę, kad, sutarę, kad kalbėsime dvi minutės, truputį užtesėte, bet nieko tokio. Dėkuoju. Vasario 9 dieną kitame mūsų komiteto posėdėje aptarsime ir bankų susivienimus ir atskirus bankus, kurie tiesiog atkreipė mūsų dėmesį. Tai yra Vokietijos bankų susivienimas, Bundesbank Verband. E, tai yra tas bankas, kurį tu minėjote. Iš Niderlandų senato Vandenbank. Ačiū. Aš lab, su dideliu sustomėjimu klausiausi ekspertų pasisakymų ir norėčiau tiesiog pakomentuoti tai, ką jie pasakė. Tačiau aš pasigėdau vieno dalyko. 2016 m. spalio 11 Europos taryba priėmė rezoliuciją 2010 dėl Panamos dokumentų. Ir aš pateikiau teisinę nuomonę dėl šitos rezoliucijos. 5.12 punkte sakoma yra, kad Europos taryba turėtų suformuluoti kartu su EBPO bendras nuostatas dėl tiesioginio apmokestinimo turto, kuris yra mokesčių rojų bendrovės nuosavybė. Ir šit dabartinės nuostatos egzistuojančios, jos tiesiog turi leisti apmokestinti šitas įmonės ir taip pat kovoti su mokesčių vengimu ir agresyvę mokesčių slėpimo veiklą. veiklą. Iš Europos parlamento kalbės Louis Michel, Belgijos parlamentaras. Oui, Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais remercier pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kalbėtojams ir sugrįžti prie konkretesnių gal klausimų diskusiją. Aš aišku pritariu tam pasipiktinimui, kur išsakytas dėl tokio baisaus reiškinio. Uh, Mm, tikrai tas pasipiktinimas e, turėtų būti adresuotas e, politinės valios stygios atžvilgių, nes tikrai viskas nuo to priklauso. Dabar konkrečiau kalbant, aš prelegentam orientuočiau tokį klausimą, ko jūs pasiekėte kaip informacijos dėl um, tinkamo um, kruopštumo reikalavimų tarpininkų atžvilgių ir taip pat tiek Europinių, tiek nacionalinių reguliavimo institucijų lygmenių, kokia yra ta kontrolė. Ar yra kontrolė vykdoma ir taip pat sukčiavimo atvejais. Toliau dėl uh, finansinės žvalgybos europinio padalinio sukūrimo, toks būtų klausimas, europinių lygmenių tikrai reikėtų tokių transnacionalinių funkcijų. Ar jūs pritartumėt tą nuomonę, kad reikėtų tokios institucijos panašios kaip ir amerikiečiai turi? JAF administracija stebi visas finansinės, visą finansinį turtą turimą užsienyje. Tai ar jūs galvojate, kad ir Europoje reikėtų tokių tokios europinės priemonės. Pone Pyt, jūs savo atsakymuose ir kiti tarp tarp kitko kalbėtų irgi minėjo apie tai, kad būtent šveicarų advokatais buvo dažnai naudojamas, jie dažnai naudojasi tos, tomis paslaugomis finansinių visų tų operacijų. Ar jūs galėtumėt plačiau apie tai pakalbėti? Ir ne kartą sukėlęs tą klausimą ir norėčiau ir jūsų paprašyti, e, pasakyti, gal apibriežti būtent kas yra fiskalinis optimizavimas, kas yra mokesčių slėpimas ir kas yra mokesčių uh, sukčiavimas. Uh, Iš tikrųjų, manau, kad labai dažnai, manau, jūs pritarsite, ta, ta riba tarp mokestinio optimizavimo ir mokesčių slėpimo neegzistuoja iš esmės. Dažnai, jeigu yra labai didelis mokesčio optimizavimas, tai iš esmės yra mokesčių slėpimas. Tai, tai, kas yra nelegalu, tampa kažkaip legalu. Tai yra baisu, tai yra skandalas. Aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte, išsakytumėte savo nuomonę šio klausimu. Buvo pateikti du konkretus klausimai ir iš karto kreipiuosi profesorių Pyt, kas pradės, susitarkite. Ačiū, aš tęsiu anglų kalbą. Vienas klausimas buvo labai konkretus. Tai yra 13 klausimas, kurį jūs man pateikėte dėl Šveicarijos teisininkų veiklos Ženevoje dėl to, kad tie e, teisininkai tiesiog yra Panamos dokumentų vienas iš adresatų, kadangi šešėlinė ekonomikoje vyksta Panamos dalykai, o dabar labai svarbu įsiaiškinti, kaip konkrečiai e, e, kuriamas tos schemos. Pirmiausia, yra daromas skirtumas tarp to įprastinio darbo, teisininko darbo ir teisininkai tampa tiesiog tos veiklos subjektais. Tai yra veiklos sfera tarsi niekino žemėje. Taigi teisininkas tam tikram laikui turi savo dispozicijoje tam tikras lėšas, paskui jas nukreipia kitur. Offshore'inių bendrovių e, struktūros, jeigu jos atidaro banko sąskaitą, tai tuo atveju jau teisininkas, e, būdamas tam kontekste, tampa finansiniu operatoriu. Šveicarijos parlamente buvo šis klausimas iškeltas, tačiau parlamentas nieko nenorėjo keisti ir būtent apie tai kalbama 13 klausime. Aš norėčiau tiesiog paraginti jūs pasidomyti, ar situacija yra kitokia jūsų valstybėje ir ar ES direktyvos tą skirtumą kaip nors išryškina. Aš pritariu kolegai iš Graikijos, kuris teigia, kad tema yra labai plati, kadangi čia reikėtų kalbėti ne tik tai apie mokesčius, apie kovą su pinigų plovimu, Kitas dalykas, juodasis sąrašas buvo ne kartą minimas. Norėčiau pasakyti, kad situacija labai sudėtinga, kadangi jūs puikiai suprantate, kad ir jūs, ir mes visi esame šitos problemos sutinė dalis. Ir labai sunku sudaryti juodus sąrašus, jeigu pats esi tos problemos sudėtinė dalis. Aš jau 25 metus dirbu kovos su korupcija srityje ir pirmiausia reikia apsispręsti dėl bendro vardiklio. Jeigu mes kreipiamės į kitas valstybės, tai mes turime raginti jas įdėkti tam tikras nuostatas arba reikia galvoti apie kokį nors tarptautinį institutą, tarptautinę struktūrą. Kitas dalykas kaip valstybės laikosi tarptautinių teisės aktų. Jūs turite stebėti įgyvendinimą ir jeigu jūs konstatuojate, kad kai kurios valstybės nebendradarbiauja, kad yra tam tikrų teritorijų, tai tuomet jas irgi būtų galima įtraukti į šitą sąrašą. Tuomet jisai bus patikimas. Kolega Krot pirmiausia. Norėčiau paminėti du dalykus. Pirmiausia, pinigų srautai į mokesčių rojus. Niderlandų parlamente buvo susitarta, kad ES lygmenių reikėtų pradėti spręsti šią problemą. Tiesiog pasigilinti ir kaip šita problema sprendžiama Niderlanduose. Tačiau šiam teisės akto pasiūlymui Niderlanduose nebuvo pritarta. Kita vertus reikėtų pasidomėti, kaip Niderlandai dirba su FATKA jeigu Junktinėse Amerikos valstijose gali būti tokia struktūra kaip e, FATKA, tai kodėl negalėtų būti kažko panašaus mūsų nacionalinėse valstybėse, kad būtų aiškinamasi situacija, kad būtų numatomos sankcijos, jeigu uh, tarptautinės bendrovės nesilaiko mokesinių nuostatų ir jums tada turėtų būti draudžiama dirbti ES teritorijoje. Ačiū pirmininkė, atsakysiu į mūsų gerbiamo kolegos pana Mišelio klausimą. Mes kla, Belgijos pagrindinius bankus aptarėme, BMB Paribas, Belfius ir, taip, ir Dex ir taip toliau, taip pat kai kuriuos uh, Um, bankus, kurie valdo turtą ir jie pasakė, kad tikrai nieko neturi bendro su tarptautiniais uh, tais mokesnių sukčiavimo atvejais, tikrai, um, bet dauguma jų turi uh, įmonių filialus mokesniuose rojus, uh, mokesniuose rojuose ir bankai teigia, na, aš suprantu, aišku, uh, ką jie sako, jie e, buvo vidinės taisyklės taikomos ir e, visi komisijos nariai turėjo galimybę susipažinti su informacija. Na, ne visiškai mes tikime tuo, kas pasakyta. Buvo tikrai e, bandom, kaip ir nuslėpti tie visi, ba, tuos bandymus su. Uh, užsiimti tokią veiklą, kaip panas Mišelis sako, na, tarptautinių lygmenių nebūtų to mokesnio sukčiavimo, jeigu nebūtų tų, tų dalykų tokių visų pirma, e, pilkosios smegenų masės, kuri bando sugalvoti visos tos dalykus, kaip apeiti. Ir antras dalykas, jeigu m, mm, finansinis visas reguliavimas būtų tinkamesnis. Uh, yra reguliavimo bazė, kuri vis tik tai leidžia įmonėms nueiti daug toliau, iš, iš, surasti būdų uh, mokesčių slėpimo srityje, ką padaryti. Ir man atrodo, puikiai tas yra jau dabar suprasta uh, ir dabar bandoma gerinti tai ir, ir visą teiminę visą bazę, visą reguliavimo bazę, bet uh, tikrai reikėtų europinių lygmenių pagerinti finansinio sektoriaus kontrolę ir reikėtų galvoti apie registrą registrą, kuris leistų kovoti su mokeš, mokestiniu sukčiavimu, su mokesčių rojais. Können. Pone Krainerį, jūs neprivalote, bet galite pasakyti. Vieną sakinį. Buvo sakoma, kad Europa neturėtų menkinti savęs, tačiau kita vertus mes būsime dideli, priklausomai nuo to, ar mes nenorėsime kokiu nors panašumu susikurti kitų valstybių sąskaitą. Mes, nors ir esame dideli, dideli tačiau jeigu veiksime nesažiningai, tai būsime labai maži. Iš nacionalinių parlamentų pristatau Arnold Merkis iš Niderlandų antrųjų rūmų. Ačiū ir kad labai teisingai ištarėte, kad aš esu antruosiuose rūmuose. Mes su Edhold dirbame tyrimų komisijoje, aš išgirdau kritikos apie Niderlandus, iš tikrųjų jinai yra pagrįsta. Niderlandų parlamente mes kritikuojame e, save, kadangi pavyzdžiui vyriausybė siekė atidėti tą sprendimą, kurį pasiūlė ES komisija dėl hybridinių valst... įmonių, kurios nori ir toliau nemokėti mokesčių. E, iki 24 metų buvo atmestas šitas pasiūlymas ir mūsų parlamentas pasipriešino mūsų vyriausybės uh, nuomoniai, o tai reiškia, kad parlamentas parodė savo valią, kad nereikia atidėti šito sprendimo. Be to, mes jau girdėjome, kad ir toliau mes, kai kurie iš mūsų, tiesiog reikalavome iš savo vyriausybės imtis veiksmų. Taigi nesleidžiant į mm, diskusijas dėl mokesčių vengimo ir dėl mokesčių um, blėmimo. Manyčiau, reikėtų pasakyti, kad juodasis sąrašas gali būti visiškai tinkamai apibrieštas. Jeigu, pavyzdžiui, Europos komisija pasakytų, kad ta valstybė uh, kurioje mokesčiai žemi ar nėra jokių mokesčių ir jeigu tai nėra mokestinis rojus, tai tuomet iškiltų problema. Todėl aš norėčiau paklausti, ar jūs sutiktumėte su mūsų nuomonė, ar valstybėse turėtų būti daromos kokios nors mm, mokestinės lengvatos ar kuriamos be mokestinės zonos. Taigi viskas priklauso nuo apibrėžimo. Galime pažvelgti į EBPO siūlytą, siūlymą dėl juodųjų sąrašų ir ten buvo kalbama apie valstybės, kurios taiko nulinį mokesčių tarifą ir tai būtų valstybės įtraukiamas iš tai juodai sąrašą. Dar devini kolegos nori pasisakyti, turime 25 minutės, o apibendrinamai žodį tars tuomet ekspertai po jūsų pasisakymų. Bukis iš Latvijos parlamento, iš Seimo. Jā, labrīt, kolēģi. Vēlos uzsvērt, ka Latvija atbalsta starptautinį. Labas rytas, kolegos. Aš noriu pabrėžti, kad Latvija remia mm, Europos ir nacionalinės iniciatyvas e, kovoti su mokesčių slėpimu, e, su pinigų plovimu. Mes irgi turime problemų su offshore'inėmis kompanijomis. Nuo 7 iki 800 mes turime offshore'inių kompanijų, o mūsų ekonomika yra tikrai nedidelė, tai yra didžiulė dalis. Uh, um, turi būti sąžiningai, teisingai reguliuojamas mokesčių paskirstimas. Tai ypač svarbu um, verslininkams, nes jie sukuria pridėtinę vertę. Kad būtų teisingai, sąžiningai užtikrintas tas mokesčių paskirstimas, mes turime dirbti visais lygmenimis. E, ir aišku, e, mes ir su verslu tarėmės, bet jų interesas čia akivaizdus. Uh, Neseniai prisijungėme prie BPO ir toje organizacijoje taip pat yra formuojamos gairės ir mes tikimės, kad jos padės mums kovoti su pinigų plovimu. Visi aišku žino, kad e, viena iš pagrindinių minčių, ką daugelis kalbėtojų pasakė, yra ta, kad e, mokesčiai turi būti mami ten, kur gaunam, gaunamas pelnas. Todėl norėčiau užduoti klausimą mūsų prelegentams. kiek toli pasistumėta su automatiniu keitimusi duomenimis dėl e, dokumentų, kurie susėtini su mokesčiais ir mokesčių nutartimis, nes turi būti toks e, keitimasis informacija tarp valstybių narių tai turi būti įgyveninta kaip galima greičiau, nes mano manimu tai yra nepaprastai svarbu visai visuomeniai, pačioms valstybėms narėms, nes jeigu mes tik tai apie tai kalbame, bet neįgyvendiname tokios mm, minties, tai nieko mes nepasieksime. Paskutinis mano kalbėtojų sąraše iš nacionalinių parlamentų tai yra Boničiai iš Maltos. Thank you very much, sir. Thank you very much. Labai ačiū. Pirmininkė, dėkuoju visiems, kas atvykote į šį susitikimą. Aš esu ministras ir Maltos parlamento narys. Kaip ministras aš vadovauju. Uh, dviem e, taryboms e, - teisingumo reikalų ir kultūros reikalų taryboms, kadangi Malta dabar pirmininkauja. Aš tiesiog norėčiau todėl savo pasisakymą sudėlioti tris dalis. Pirma dalis bus labai trumpa. Iš esmės kalbėsiu apie Europos institucijų atliktą darbą. Taip, taip, aš labai trumpai kalbėsiu. Pats esu. E, ne, neaukšto ūgio, tai ir pasisakymą gal tokį neilgą tada mm, bandysiu išsakyti. Tai ką Europos institucijos yra padariusios po to, kai paaiškėjo Panamos vis, visi tie reikalai. Aš norėsiu išgirsti ekspertų nuomonę dėl kovos su pinigų plovimo direktyvos. Mes tikimės, kad Malta sugebės užbaigti diskusijas ir pasiekti politinio sustarimo iki vasaros. Antras dalykas, ką pasakytume dėl direktyvos, dėl uh, kovos su pinigų plovimu pasinaudojant baudžiamosios teisės priemonėmis. Uh, yra praeitą savaitę pasiekta plataus tokio susitarimo neformaliame vadovų susitikime teisingumo ministrų neformalioje taryboje, taip pat dėl konfiskavimo ir lėšų šaldimo orderių tarpusavio susitarimo, irgi ministrai praeitą savaitę susitikę Maltoje tarėsi dėl to. Toliau antras klausimas, antras mano pastebėjimas būtų susijęs su tuo, ką pasakė kolegos iš opozicijos. Iš esmės mūsų yra dvipartinė. Uh, sistema. Aš tik noriu pasakyti, kad kolega iš Maltos, kuris prieš tai kalbėjo, na, aš visai tikrai netokios pozicijos laikausi, o jis tikrai yra visiškai netinkamas žmogus kalbėti apie tuos dalykus, kuriuos jis tik išsakė, ypač tą kritiką dėl Maltos ir panašiai. Na ir pabaigai dėl Maltos, dėl mūsų finansinių paslaugų sektoriaus. Uh, parlamentarai, europarlamentarai apie tai kalbėjo. Um, aš noriu Jūs patikinti, kad Malta turi tikrai efektyvę, sveiką e, sistem, finansinę sistemą. Ji tikrai laikosi visų reikalavimų ir aš tikrai nesutiksiu su tais pareiškimais, kad Malta yra offshore'inė um, šornis rojus tikrai daug metų Malta dėjo didžiulės pastangas, kad viskas būtų gyvenita, kad mūsų finansinis sektorius būtų sveikas, e, teisingas, besilaikantis visų reikalavimų ir tikrai mes atitinkame visus reikalavimus. Nesileisime į rinkiminę kampaniją Maltoje, tiesiog tai išsiaiškinsite jūs patys namuose. Daug kolegų dar prašo žodžių, tačiau turime palaik, palikti laiko ir pranešėjams atsakyti, apibendrinti. Todėl turime tik 20 minučių ir kalbėkite trumpai Rozati, Demasi ir Bütikofer ir kiti kolegos, jeigu liks laiko. Dar jūs pirmiausiai. EPP e frakcijos koordinatorius Panamos komisijoje. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti prelegentams už tikrai įdomias e, nuomonės, įžvalgas dėl mokesčių slėpimo ir vengimo Aš noriu užduoti du klausimus. Visų pirma, ponui Pyt, bet aišku ir kitiems prelegentams, jeigu jie pageidautų atsakyti į mano klausimą. Visi kalbėtojai pabrėžė tarpininkų, taip vadinamųjų, vaidmenį visame tame klausime. Tai yra, kuomet mokesčiai yra slėpiami, kai yra mokesčių vengimas. Uh, Tai yra tai tie tarpininkai, buhalteriai, teisės e, įvairios konto, teisininkų kontoros ir taip toliau. E, visos tos grupės iš išorės, ar, e, ar jos yra reguliuojamos, ar savireguliuojamos per Elgesio kodeksus, taip vadinamos ir taip toliau. Noriu paklausti, kiek jūsų nuomonė to pakanka, tokio, tokios savireguliacijos, kad uh, to tokios tarpininkų struktūros nebūtų skatinamos padėti įmonėms uh, vykdyti nesažiningus lėšų pervedimus, vengti mokesčių, kelti lėšas į offshore'inius padalinius ir taip toliau. Kiek yra e, tų priemonių, kurios leistų atgrasinti, neskatinti tokių tarpininkų užsimti tokią veiklą? Na ir toliau antras klausimas. Pasirėmant JAF veiklą, Panamos komiteto darbė mes girdėjome iš pakviestų ekspertų, kad JAF sugebėjo sumažinti Um, mokesčių slėpimo ir sukčiavimo um, mastus per FATKA teisės aktas, tai, aktus taip vadinamosius, tai yra būtent tos ryties e, gyvenimo aktus. Ar jūs galvotumėte apie FATKOS europinį ekvivalentą? Ar jūsų manimų tai būtų geras žingsnis, kovojant su tokia bloga veikla? Äh, Ačiū kolegai Rozatė, dabar Demasiai. Panamos komiteto vicepirmininkas. Su Malta kein großen. Ačiū apie Maltą, aš nekalbėsiu. Dažniausiai, kai vyriausybės atstovas pasako, kad mano šalis nėra mokesčių oazė, tai dažniausiai taip ir yra. Aš pritariu kolegoms labai gerai, kad mes išsakėme savo nuomonės, kadangi mes Europoje E, susidurėme su bankais, kurie prisijungia prie tokių įvairiausių mokestinių schemų. Aš pritariu kolegai iš Austrijos, tačiau Austrijos vyriausybė ir Vokietijos federacinė vyriausybė tiesiog pasisako prieš tai, kad koncernai neturėtų pateikti ištamios informacijos, nes tai esą verslo paslaptis. Klausimas kolegai Pyt. Mes e, Europos parlamente kalbame apie paveldėjimo patikos fondus, kuriems neturėtų būti taikoma informacijos teikimo prievolė. Kaip jūs manote, ką jūs manote apie tai? Ir bet to. Parlament, die švarce Ir mes esame įkurtę taip pat ir finansinių tyrimų grupė. Ir mes kreipiame dėmesį į tas bendrovės, kurios nepaminėtos Panamos dokumentuose. Taigi finansinių veiksmų darbo grupėje mes teiraujamės, ar įstatymas yra priimtas ir gyvenimas, tiesiog padamas e, kryželis, varnelė ir tuo pasitenkiname. Ar apskritai pakanka, kad popierėje būtų e, taikomi įstatymai, tačiau ar šitai finansinių veiksmų tyrimo grupiai pakanka? Ar iš tikrųjų reikėtų pagalvoti apie e, sankcijas, jeigu, pavyzdžiui, netinkamai veikia kurio nors valstybėje atitinkamas e, fondas. Mūsų bendra pranešėjas. Well, Ačiū pirmininkė, ačiū prelegentams. Trumpai noriu pakomentuoti tai, kad eina kalba apie galių suteikimą atgal valstybėms narėms mokesčių srityje, pinigų plovimo srityje, terorizmo finansavimo srityje. Mes matome iš tikrųjų, kad ta bendra rinka leidžia ir blogiečiams daugiau pasinaudoti jos teikiamais pranašumais, taigi mes turime kovoti su tais neįgiamais reiškiniais iš vien. Uh, Ir taip pat, taip, iš tikrųjų, dabar Bločia Bank gavo istorinę baudą E, už tai, kad nesilaikė pinigų plovimo e, taisyklių, milijoninės sumos. E, tai iš tikrųjų visų pirma turime žiūrėti į savo teisės aktus ir kaip Louis Michel sakė, mintis būtų tokia, kad turėtumėm europinę mokesčių žvalgybos struktūrą, nes mes tikrai matome čia parlamente, dirbdami šią srityje, kad trūksta efektyvaus bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Tai būtina daryti europinių lygmenių. Antras dalykas, kalbame apie mokesčių e, vengimą, turime Elgesio kodeksą e, verslui Europoje, tai bendros rinkos, aišku, vienas iš elementų, tačiau jis neveikia, e, nes valstybės narės dirba slapta, vienos ir jos realiai negali kovoti su pinigų pervedimais per sieną, kurie netitinka reikalavimu. Ką mes galime padaryti? Valstybės turi per, per savo atstovus Elgesio kodekso grupėse m, užtikrinti didesnį skaidrumą, atvirumą, kad būtų aišku, kas yra daroma, kad, nuo ko mūsų visuomenės nukenčia. Taigi, aš manau, skaidrumo reikia, efektyvaus koordinavimo, sąžiningo mokesčių, Elgesio mokesčių srityje ir tuomet mes galėsime kovoti su tais reiškiniais. Ačiū. Prašau kalbėti vis trumpiau. Ikbaje, Belgijos atstovas Europos parlamente. Ačiū pirmininkė, ačiū e, prelegentams už jų pasisakymus. E, e, trys europarlamentarai kalbėjo, manau, kad tyrimo komiteto išvados bus svarbios ir aš norėčiau užduoti klausimus visų pirma parlamentarai parlamentarams dėl Panamos dokumentų tyrimo, pavyzdžiui, kiek informacijos yra žinoma jūsų valstybėse ir ar yra daroma kažkas po to išsiaiškinus tą informaciją, taip pat, kad, kas daroma dėl tarpininkų, bet ir tų didelių ket, didžiojo ketvertuko eitų kalba apie patarėjus bank tokius offshore kompanijų konsultantus, ar jūs, galvojate, ar jūs negalvojate, kad reikėtų aiškiai pasakyti, kokie yra interesų konfliktai čia, kai yra patarėjai dirbantis ir valstybei, ir offshore kompanijoms. Mm, ir aš manau, kad išsprendus šios klausimus galėsime judėti į priekį pakankamai greitai. Uh, Miguel Viegas iš Portugalijos, jis yra Europos parlamento narys. Please. Olha, eh, uma primeira questão ao Sr. Ahmed, eh, que tem a ver com. Ačiū. Klausimas, ponai Ahmedai, jūs kalbėjote apie tai, kaip leidžiama sumažinti iki mokestinį e, pelną, tai taikoma kapitalo dalį, tai dėlis Belgijos sistemos ir tai yra mokestinių lengvatų dalis, lengvatų, kuriuom įmonės gali čia naudotis. ES kovoja su mokesčių slėpimu ir ką Jūs manytumėte apie tai tam kontekste? Ar galima būtų Belgijoje panaikinti tokia, tokias mokestinės lengvatas? Nes e, be kita ko ir kitose jurisdikcijose vis plačiau tai naudojama. Ir dar klausimas dėl direktyvų perkelimo į nacionalinę teisę. Konkrečiai galvoju apie Šveicariją. Ten privaloma pranešti tik tai apie e, pervedimus viršijančius 6000 šveicarijos e, franko. Ir, e, Ir čia kyla klausimas dėl to, kaip e, standartai yra perkelmi į nacionalinę teisę. Ir kitas klausimas dėl savininkų naudos gavėjų. Kalbėjote apie tai, kada juos reikia registruoti. Tai yra na, e, 10 procentų ar tai 25 procentai, manoma, kontroliuoti, tarkim, esant 5 procentam. Tai a, e, a, kokie sprendimai būtų galimi siekiant e, didinti šios priemonės efektyvumą? Trys kolegos nors dar kalbėti, turime kalbėti labai trumpai. Erik Šlein dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, kolegos. E, iš tiesų didelis malonumas keisti nuomonėmis šio klausimu, bet e, vieno apsikeitimo nuomonėm nepakanka. Turime glaudžiai dirbti, kadangi uh, iš tiesų šitas klausimas uh, kovos su mokesčių slėpimu ir rengimu, uh, e, tai klausimas, kuris rodo, jog tikrai reikia ES, nes iš tiesų uh, didelės sumas uh, galima pervesti iš vienos pasaulio vietos į kitą. Uh, iš tiesų uh, atsakymai turi būti uh, E, užtikrinti aukštesnių lygmenių. Tai klausimas, man įkramiu, kaip ES gali būti e, e, tvari, jeigu iš tiesų fiskalinėje srityje yra taip konkuruojama, mažinami mokesčiai ir dėl to nukenčia visi, jeigu, tarkim, multinacionalinė įmonė moka 0,005 procentus pelno mokesčio, iš tiesų tai rodo, kad neveikia visa mokesnė sistema, kaip mes galime sutikti su tuo, kad vyriausybė sukerta rankom visai netoli šių, šių rūmų ir e, kita vertus e, bando vieni kitus apgauti, vokti išteklius iš, iš piliečių ir norėčiau pabrėžti, kad Europos dimensijos nepakanka, reikia pasaulinės dimensijos, Europos parlamentas e, iš tiesų norėtų, kad jungtinių tautų mokesčių komitetas būtų iš tiesų tarp vyriausybinė institucija, kuri pasaulinių lygmenių spręs šitą klausimą. Prezidentin. Dabar Ana Gomeš, vicepirmininkė, parodys pavyzdį, kaip kalbėti trumpai. Ačiū. Kalbant apie banko priežiūrą nacionaliniu europiniu lygmeniu, tai iš tiesų yra, yra taip, kad uh, numatyta bankų kontrolio Norėčiau paminėti raštą, kuris e, gautas buvo nesenai iš e, EBA. Mano klausimas yra toks, e, matome, kad valstybės narės priema mokestinius sprendimus ir vis labiau mažina pelno mokestį. Na, e, iš tiesų, kai mes e, kalbame apie Europos fatką, e, tai Ar mes nesielgiam priešingai, kvie, tik tai kviečiame, šaukiamės pinigų plovės Europos Sąjungą? Paskutinis David Coburn, ECR koordinatorius, kalbėkite trumpai. Ačiū pirmininkė, nenorime skatinti mokesčio slėpimo, niekas to nenori, niekas nenori korupcijos, bet e, nieko blogo nėra, jeigu kalbame apie mokesčių e, efektyvumą. Uh, nes iš tiesų žmonės turi teisę saugoti savo turtą nuo korumpuotų, socialistinių ir ne, teisybės neužtikrinčių vyriausybių, nes iš tiesų ne, ne visi paveldi pinigus, daug kas turi sunkiai dirbti, kad užsidirbtų ir nori, kad e, tas pinigus paveldėtų e, jų vaikai. E, ir iš tiesų konkuravimas tarp valstybių taip skatina protingą elgesį su pinigais, efektyvumą. Ir atrodo, ES yra tokių keistų minčių, kad vyriausybės visuomet yra teisios ir geros, žmonės turi teisę saugoti savo turtą, nepamirškime to. Ir iš tiesų ta raganų medžioklė. Uh, kai persiekėme tie, kas e, tarsi yra korumpuoti, iš tiesų tai teisingai yra, tačiau to negalima naudoti prie žmonės, kur tiesiog, kurie tiesiog bando patį save apsaugoti. Nepamirškime, kad praeitam amžiui. O, penktam dešimtmetį buvo, buvo pojami žmonių turto, tai buvo iš tiesų labai nemalonu, žmonės turi teisę apsisaugoti ir nuo teisingų korumpuotų e, vyriausybių. Grup, nicht der ICA.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 kalbėsiu trumpai, klausimų išsakyta daug, bendro pobūdžio pastebėjimas. Na, iš tiesų čia būtų du klausimai, jie nėra tapatus. Vienas. Ar. Uh, tas e, mokesčių planavimas yra sąžiningas ir kaip užkirsti kelią pinigų plovimui. Tai skaidrumo klausimas. Kitas klausimas yra mokesčių suderinimas, harmonizavimas. Na, ir tai nu, nuo jūsų priklausys, kokia politinė seka spręsi šitos klausimus. Tai gan delikatus dalykas ir gali būti, kad jeigu per daug prikrausiai tą vežimą, jis tiesiog už, užbuksuos. Na, toks bendras pastebėjimas. Toliau dėl mokestinio sažiningumo ir e, pinigų plovimo prevencijos. Uh, Na, automatiniai informacijos mainai čia svarbus būtų ir BP vaidmuo svarbus tarptautiniu lygmeniu iš tiesų. Vežimas jau važiuoja, traukinys jau pajudėjo iš stoties, čia daug pasiekėme, bet vis dėlto kas jūsų galvoja, ar iš tiesų tos institucijos, tie organai pakankamai efektyviai veikia. FTF galbūt šiek tiek ir formaliai viską daro, lyginant su kaiminėm institucijom, iš tiesų gilinomės į tai ir ne, ne, ne tik taip aukščiukus sudėliojame, bet bandom, bandom įsigilinti Ar tikrai efektyviai dirbama? Klausimas buvo taip pat užduotas dėl savireguliacijos. Man ir pačiam kyla abejonių dėl to, ar tai, ar tai gerai pas mus yra, nes iš tiesų pas mus yra didžiulė savireguliacijos laisvė Šveicarijoje ir, ir bankų, ir draudimo, ir teisininkų srityje. Ir mačiau atveju, kai tai neveikia, kai, tarkim, kaltininkai gavo tą informaciją Tad tiek, bet turbūt esminis klausimas e, čia būtų skaidrumas. E, Savininkai gaunantis naudą, na, iš tiesų reikšmingas klausimas, čia daug potėmių yra, techninių dalykų e, ir kaip tai dera su tarpininkų klausimu. Na, iš tiesų, kaip traktuoti teisininkus, nemažai čia galima ką padaryti, diskutuojant apie direktyvą. Apie klausimas keltas. Uh, Portugalijos iš tiesų pagristas. E, esu matęs desantus e, sąskaitas. Jeigu, tarkim, 400 milijonų gaunama iš Selengolo, tai tada gavęs pas, pas, padalinę savo draugam nekaip atrodo. Bet e, tai taisyklės yra, kalba eina apie gyvendinimą. Taisyklės reikia taikyti, gyventi. Nemanau, kad reikia naujų įstatymų. Portugalijoje yra įstatymai. Ir tarptautinė ligminėje taip pat galioja įstatymai. Kila klausimas dėl, dėl nacionalinės nuožiūros laisvės ir ši tema iš tiesų yra persmokusi visas institucijas Europoje. Mes esam linkę suteikti tautiniam valstybėm tam tikros nuožiūros, kartais tai išmintinga, tačiau kas atsitinka laikui bėgant, kad nuožiūros laisvę galima mažinti, sakant, kad tai nėra labai naudinga. Aš tvirtai to tikiu, tikiu stebėsinos mechanizmu ir po trijų, keturių e, etapų galų gale yra išsigrinami tie klausimai. Kita potėme, tai taip pat buvo kelta, ką galvojate apie tos 25 procentų ribą įmonėms, siekiant nustatyti savininkus ganančias naudą. Tai tas 14 klausimas, kuris man <laughs> buvo užduotas, iš tiesų per didelis procentas yra, tai turbūt lengva yra nustatyti 25 procentų tą tai ribą ir kai kas ne, nepapuls į regos lauką. Ir paskutinis klausimas. Tai šiame kontekste labai e, konkretus. Tai buvo susijęs su paveldėjimo e, taisyklėm. Jos skiriasi Europoje, tai yra problema e, ir tarkim, kai kur yra minimumas, kurį gali paveldėti palikuonės ir jeigu kažkas tai pasinaudoja offshoriniam struktūrom, kad apeitų šitas taisyklės, tai jau yra neteisinga, nesažininga. Uh, Ir iš tiesų tai padaroma žala palikuonėms. Kitose šalise tokių nuostatų nėra ir žinoma, e, tuomet yra e, lengviau ir tuomet galima su, su, sukurti fondą ir tokiu būdu e, palikti palikimą palikuonėms. Dėkuoju. Kolega Krot. Norėčiau išsakyti dvi pastabas ir pakomentuoti e, situaciją Niderlanduose. Septyni šimtai įmonių buvo identifikuota ir dabar mokesčių inspekcija analizuoja 150 įmonių, vertina jų veiklą. Iš tikrųjų, Niderlanduose yra labai aukštas e, e, apsaugos lygis ir siekiama, kad e, priemus teisės aktus būtų galima gauti informaciją apie tas teisės įmonės kontoras. Niderlanduose parlamente buvo imtas iniciatyvos pasidomėti šių įmonių veikla ir e, siekiama, kad visi turi pateikti informaciją e, mokesčių inspekcijai. aux questions du collègue. Aš, lauju, aš irgi, pana Bauer, e, klausimą atsakysiu ir Portugalo parlamentaro. Uh, 239 atvejai yra analizuojami komisijos Panamos dokumentų kontekste. E, komisija atlieka pilną tyrimą, kol kas neturime dar rezultatų. Dabar dėl finansinių tarpininkų ir konkrečiau um, konsultavimo kompanijų, tų didž, didžiojo to ketverto. Taip, iš tikrųjų, jie atlieka ir auditą, ir paskui teikia dar finansinius patarimus, konsultacijas dėl finansų. Tai, mm, realiai jie mm, žvejoja savo klientus, tai teikia patarimus e, dėl finansų, dėl mokesčių klausimų. Tai tikrai e, nerima kelinti veikla ir europinių lygmenių tikrai labai reikėtų tinkamos teisinės bazės, kurią būtų galima įgyveninti visoje Europoje. E, taip, kaip aš jau sakiau, mums reikia ir dėl mokesinių rojų vieningo sąrašo, vieningos duomenų bazės, automatiško pilno pilno keitimosi duomenimis. Taip, viso to reikia ir portugalų kolega, ką sakė, taip, um, dėl Belgijos mokesčių um, srityje pinigų plovimas, kaip yra vykdomas, kol kas nėra bendro tokio sutarimo, aš pasisakau už tai, mm, kad tai, kas negerai nei Belgijai, nei kaiminėms valstybėms, kad tikrai nebūtų leidžiama tokia veikla užsiimti. I... To... Lau, Laurai dėkojame, Kreiner. Paskutinis neinformacija mane e, šokiravo. Kai kalbame apie uh, Sulyginti holokaustą ir nacijų režimą, tai aš manyčiau, kad tas palyginimas kalba už save. Labai šokiruojant gauti informaciją, girdėti ją tokiame forume. Kalbant apie ataskaitas pagal valstybės narės. Čia juk nėra koks nors striptizas, tas devinių skaičius nereiškia, kad tik tai tiek valstybių turi bendradarbiauti. Tiesiog visos valstybės turi pateikti informaciją turiuomenyje ir Vokietijoje, ir Austrija. Tiesiog reikia nurodyti informaciją įmonių registre, kai kurios valstybės neturi tokio dalyko kaip įmonių registras. Ir aš nemanau, kad galima dengtis kokiu nors kokia verslo konfidencialumu ir nebendradarbiauti. Iš tikrųjų, bendradarbiavimas mokesčių srityje turi būti privalomas, mokesčių e, oazės, mokesčių rojai. Manyčiau, visa tai nėra geras dalykas. Tiesiog. Tai yra pelkės, kurias mums reikia išdžiovinti. Tiesiog reikia pasakyti, kad toje pelkėje mes prarandame savo lėšas. Ačiū ponas Kraineri. Visi, visas posėdžio protokolas bus parengtas, klausimai, atsakymai bus taip pat užrašyti. Koban pasisakymo nesupratau, kadangi jisai garsiai kalbėjo savo gimtają kalbą, aš jos nesupratau. Tiesiog dar kartą pažvelgsime į protokolą, mes puikiai Žinome, kaip turime bendrauti vieni su kitais čia. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo, kurie pasisakė. Laiko daug neturime ilgiems apibendrinimams. Dėkoju dar kartą. Ir dabar gražinu pirmininkavimo posėdžiui Eko komiteto pirmininkui. Ačiū. Dėkuoju už labai įdomią pirmąją sesiją. Staptelėkime porą minučių ir po to sklandžiai pereisime prie kitos temos, prie bankų sąjungos, prie kapitalo rinkų sąjungos ir kitų klausimą. Patraukėlė labai trumpa, neišeikite visi iš salės.